stengsimės e, e, priimti kiek manoma greičiau sprendimus dėl bendros žmogystės politikos įgyvendinimo ir dėl tų daugiamečių planų, e, bendradarbiaudami su parlamentu. Dėkoju. Ačiū, diskusija baigta. Remiantis darbo tvarkę, dabar paklausysime komisijos vicepirmininkės ypatingosios įgaliotinės pasisakymo, e, pareiškimo apie Europos e, e, sąjungą ir Arkties regioną. Jos vardu kalbės komisaras Fiulė. Madam uh, uh President, uh, honorable members. Uh... Gerbiamą pirmininkę, gerbiami parlamento nariai, Europos sąjunga stipriai prisideda prie Arkties uh, vystimosi bendradarbiavimo su Arktis regionu, todėl man didelė garbė kalbėti ypatingos susigaliotinės vardu apie ES Arkties politiką, nes buvo primtas bendras komunikatas komisijos ir ypatingos susigaliotinės bendrasis komunikatas, kuris buvo priimtas praeitą birželį. E, pažang, tikrai buvo padaryta nemaža pažanga per pastarąjį dešimtmetį, mes tapome stambiausių ar tas mokslinių tyrimų sponsoriumi, remėjų, 20 milijonų eurų per metus yra skirta. Be to e, prisidame prie regionės plėtros ir ES prisidėjo daugiau negu 1 milijardų eurų nuo Grenlandijos iki Rusijos. Jei dar pridėsime ir valstybių narių dvišalį mm, finansavimą, ši suma išauks iki 2 milijardų eurų. Kiti mūsų žingsniai, kurie yra planuojami, pristės prie to, kad ES indėlis į Arkties bendradarbiavimą bus netgi dar ženklesnis. Mūsų politika remiasi trimis ramšiais žiniomis, atsakomybė ir aktyvių dalyvavimų. Pradėsime, pradėsiu kalbėti apie žinias. ES naujoji Horizontas 2020 programa numatys um, stipresnius ryšius su trečių šalių mokslininkais. Mes netgi mm, svarstome galimybę sukurti Europos Arkties informacijos centrą. Kalbant apie atsakomybę, norime dirbti su partneriais iš Arkties regiono ir su privačiu sektoriumi, kad sukurtumėm aplinkai mm, draugiškas nerizikingų technologijų, nerizikingas technologijas gavybos pramonėje ir laivininkystės pramonėje. O kalbant apie aktyvų dalyvavimą, mes stipriname dialogą su visomis arktis valstybėmis ir su interesuotomis šalimis. Komisija ir toliau dirbs su arkties vietiniais gyventojais, ieškos įvairiausių būdų dirbti su jais skirtingose praktinėse srityse. E, mes organizuosime per atinačius mėnesius artės vietinių gyventojų dialogo susitikimą. Greitai bus priimta, sekantį mėnesį bus priimtas svarbus sprendimas, kad ES taptų e, stebėtoje. Ta sprendimą priims aštuonios arkties e, tarybos šalis. Mūsų nuomonė tai yra svarbiausias tarptautinis forumas arkties regiono klausimais. E, Mes tikimės, kad Arkties tarybos narės priims sprendimą ir pripažins svarbu ES indėlį šios tarybos darbe. Ir tai bus atsidėkoti ES už sutiktą pagalbą. Pabaigai pasakysiu, kad kad ir ką mes bedarytumėm, yra vienas dalykas, kurį tikrai turime padaryti dėl Arktis regiono, būtent dirbti su mūsų tarptautiniais partneriais klimato kaitos klausimų ir apriboti bendrosios oro temperatūros e, kilimą, kad jis nebūtų didesnis negu 2 laipsniai. Dabar laukiu, norėčiau išgirsti jūsų pasisakymus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū dabar žodžiai politinių frakcijų atstovams. Pono EPP vardu. Ponas Gavar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai, jums pranešėjui, kaip e, pranešėjui e, šiuo klausimu už ir taip pat už e, jūsų darbą komisijoje. E, kuris aiškiai parodo e, e, jūsų įsipareigojimus šioje srityje. Aš taip pat tikiuosi į savo pranešimą įtraukti kai kuriuos jūsų iškeltus aspektus ir paminėti, kaip ES veikia šio, spręsdama šios klausimus. Nuo gegužės 15 dienos, kai Europa, Europos Sąjunga siekia stebėtojo statuso, aš tikiuosi, kad ir visi rūmai, ir mano, e, konkrečiai be abejo mano frakcija e, pritarė tokiam siekiui. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kol kas neužtenka e, likščiolinio pastangų lygio, mes turime jas dar labiau didinti, ypač tokiuose srity, svarbiose srityse. Srity, E, srityse, kurios yra labai svarbios ES, kai kalbame apie tvarius išteklių, tvarų tai išteklių valdymą ir e, žvejybos laivų e, plauk, veiklą tame regione. Mums reikia aktyviau bendradarbiauti su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip Tarptautinė jūros, jūro organizacija ir, ir kitomis. Ir aš tikiuosi E, komisijos e, e, paramos, ypač įgyvendinant tas programas, kurios padėtų mums ska, toliau plėtoti mūsų ryšius su savo partneriais Arkties vandenyne. Mums reikia derinti įvairius interesus. Turime užtikrinti gam, apsaugos, ga, gamtos apsaugą ir taip pat savo interesų apsaugą. Mūsų partneriai šiaurėje nori tolesnio bendradarbiavimo, aktyvesnio bendradarbiavimo ir yra džiugu, kad tas bendradarbiavimas tapo, e, e, tampa vis aktyvesnis, tačiau e, vakar vykusime informacinėme susitarime buvo kreiptasi į įvairių kitų šalių, pasaulio šalių atstovus, kaip tai buvo kviesta prisijungti Kinija ar Indija arba Rusija, tačiau ES nebuvo paminėta. ES turi pasinaudoti savo bendra, bendradarbiavimo potencialu ir dėl to mes turime tapti aktyvę partnerę ir turime būti kviečiami į vis, į visus renginius ir toliau įtraukiami į visas e, pastangas susijusias su šiuo regionu, bendradarbiauti su įvairiomis mokslinėmis organizacijomis E, veikti daug aktyviau. Mes e, to e, reikalaujame iš komisijos ir parlamentas komisija rems šiuo atžvilgiu visą laiką. Dėkoju. Ačiū, ponė Jekonsaris, susivisom, kad frakcijos vardu 4,5 minutės kalbės. Pone pirmininkė, komisijos nariai Fiulė, noriu padėkoti už įdomias mintis išsakytas jūsų įžanginėje kalboje, už tas optimistinės nuotaikas, kadangi jūs kalbėjote apie politiką Arkties regione ir galimybę ES gauti nuolatinį stebėtojos statusą Arkties taryboje. Iš tiesų, Arktis regionas nėra tas Eldoradas, apie kurį mes galvojame dar prieš keliarius metus, į kurį turėtų visos valstybės verštis ieškodamos naftos ir žaliavų, paaiškėjo, kad daug sudėtingiau ten yra išgaudinėti naftą, nei buvo manoma, nes Shell kompanija atsisakė jau naftos gavybos, nes aplinkybės tam yra labai sunkios ir tai yra gerai. Nes dabar mes turime galimybę pagalvoti apie tai, kaip tausiai, tvariai ir taikiai elgtis tame regione, taip pat apsaugant ir to regiono vietinių gyventojų teisės. Aišku, reikia atskirti Arktis regioną nuo Antarktidos, nes e, Arktis regionas nėra vien tik užšalęs vanduonės, e, atskiroms valstybėms ten priklauso tam tikros teritorijos, kuriuose gyvena vietos gyventojai ir būtina e, atsižvelgti jų interesus ir apsaugoti jų teisės. Daviau interviu e, vienai e, samių tautos žiniasklaidos priemoniai ir Sami suomenės paklausė apskritai, ar ES žino, kad tokia tauta egzistuoja, ar žino, ką nors apie mus ir kaip reikėtų ES ir Briuselį priartinti prie tokių tautelių. Aš manau, kad atsakymai šios klausimus yra labai svarbus. Ir komisijos narys minėjo apie galimybę Rovaniemio mieste įkurti Arktis regiono informacijos centrą ir e, to centro veikla galėtų būti susijusi su Arktis regione priimamų politinių sprendimų derinimu su vietos tautomis tam, kad e, būtų galima geriau jų interesus apsaugoti. Ir būtų galima užtikrinti taikų regiono vystimasi. Ir kad aistros šiek tiek aprimtų, kad būtų galima glaudžiau uh, bendradarbiauti. Pavyzdžiui, Norvegija ir Rusija 2010-aisiais pasirašė atitinkamą bendradarbiavimo e, susitarimą ir išsprendė savo tarpusavo ginčius e, dėl Barenso jūros ir viso regiono. Aš manau, kad ES <clears throat> ir jos informacijos centras Arkties regione galėtų būti naudingas tokio pobūdžio susitarimus rengiant ir pasirašant infrastruktūros klausimai šiame regione ypač e, laivybos kelių ir susisiekimo užtikrinimas turėtų būti sprendžiami rimčiau. Ir iš tiesų būtų geriau, jeigu šie klausimai būtų sprendžiami bendrai. Šiaurės šalis galėtų apsimti galbūt globoti šiuos projektus. Europos parlamente pranešėjas, kolega Galeris jau pabrėžė, koks svarbus yra šiaurės lygmuo. Atitinkamus projektus įgyvendinant ir pabrėžė e, būtinybę vykdyti strateginės svarbos politiką, ypač transporto ir logistikos rytyje. Taip pat Mums būtų įdomu iš komisijos atstovų išgirsti, kaip pastaroji šiaurės lygmenį nori susijęti su savo politika Arkties regione. Reikėtų nustatyti tikslius terminus dėl ES strategijos parengimo ir patvirtinimo Arkties regione. Manau, kad jau pribrendo laikas siekti konkrečių rezultatų. Noriu padėkoti komisijos nariu už jo žodžius pasakytus apie mokslinius tyrimus, apie ES indėlį į mokslinius tyrimus. Remianti šiuo požiūriu būtų galima dar geriau pagrysti būtinybę ES gauti nuolatinį stebėtojo statusą Arktis taryboje. Ačiū uždėmesį. Alde, Jat... Ačiū. Alde frakcijos vardu kalbės ponė Jatemaki. Ačiū ponė pirmininkė. Arkties regionas, tai yra vanduo, ledas, gamta, tačiau ten gyvena ir 4 milijonai žmonių, kurie e, norėtų užtikrinti savo e, e, gyvenimo, savo veiklos plėtrą. Reikia toliau skatinti investicijas ir augimą, ūkio augimą šiame regione, tačiau tą reikia derinti su e, gamtos įvairovės išsaugojimu ir tvariu išteklių naudojimu. Arkties regiono politika ES neturi savo strategijos. Mano frakcija pasisako už tai, kad ES sąjungos strategija e, Arkties regione e, būtų parengta kiek įmanoma greičiau. E, kuri apimtų, e, į kurią būtų įtraukti tokie aspektai kaip žmonių ten gyvenančių žmonių gerovė, aplinkosauga ir kiti dalykai. Dėkoju komisarui Fiuliai už tai, kad jisai e, paminėjo Arkties regiono informacijos centrą ir jo įkūrimo būtinybę. Mano frakcija nuo pat pradžių išreiškė savo paramą tokiam žingsniui egzistuoja SAMU universitetas, e, e, taigi yra atitinkamos institucijos, e, reikia tikėtis, kad tokiame universitete bus įkurtas šis centras. Mano frakcija pritarė, kad ES Arkties taryboje įgytų nuolatinę stebėtojo statusą. Tai būtų naudinga ir ES, ir Arkties tarybai, ir žmonėms gyvenantiems ir Arkties regione. E, šiaurės šalių e, e, ar šiaurės regiono reikalai turėtų būti prioritetiniai ES politikoje. Ir aš tikiuosi, kad kit, ateities diskusijose mes šios klausimus apsvarstyti galėsime kitų dienos metu, ne taip kaip šiandieną. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija, Europos parlamente, atsiprašau, nėra e, komiteto, kuris užsiimtų tokiu arkties regiono klausimų sprendimu. Galbūt kitos kadencijos parlamentas galėtų imti šio reikalo. Ir taip ir parlamente bus sustiprintas e, Arkties regiono, e, sprin, sprin, sustiprinti politika skirta Arkties regionui. Ir šiam regionui bus priskirtas daug didesnis ir svarbesnis vaidmo. Ir aš tikiuosi, kad ne tik šiame parlamente, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Šaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Tarant. Grazie. I will speak in Estonian in order to show some solidarity. Ačiū kalbėsiu estiškai, kad pradžiu solidarumą kitoms Arkties šalims. Prieš 47 mėnesius 60 metų kovą šiuose rūmuose kalbėjau tą pačią temą. Europos komisija atstovavo ponė Ešton tuo metu kreipiausi į ją, prašiau daugiau idealizmo ir pateikti tarptautiniai bendruomeniai pasiūlymą kad būtų primtas moratoriumas dėl naudingų iškasenų gavybos Arkties regione. Žinoma, tada ypatingoje galiotinė ir kai kurie kolegos man patarė būti realistiškesniu. Aš iš tikrųjų nesitikėjau iš komisijos tokio idealizmo Bet aš bent jau pabandžiau iškelti šitą klausimą. Komisija kita vertus irgi nelabai realistiškai ar pragmatiškai elgesi. Kaip kitaip būtų galima suprasti situaciją, kai pati komisija nenori nieko girdėti apie 48 veiksmų pasiūlymus pasiūlytus 6 metais. Nereikia būti Britų euroskeptikų, kad suprastumėm, jog visą laiką, kai yra e, problema, komisija pasiūlo steigti naują e, instituciją ar bankų priežiūrai, ar kitai priežiūrai, bet ar mes ką nors esame sukūrę Arktis regionui, ar turime biudžeto įlūtę? Ne, neturime. Komisija mažina finansavimą Arktis regionui ateinančiai finansiniai programai, netgi 12 procentų, mm, lyginant su tais skaičiais, kurį, kuriuos minėjo ponas Fuller. Mes norime tapti mm, nuolatinę stebėtoją Arktijos regiono taryboje, bet ar mes turime savo politiką šiam regionui? Ne, neturime. Noriu pasakyti, kad mes nesame pasiruošę būti stebėtojais Arktijos taryboje ir kuo toliau, tuo labiau aišku, kad mums reikia realistiško požiūrio į klimato kaitą. Pasauliui reikia tarptautinės um, valdysenos, kad tai būtų galima pasiekti. Mums reikia žinoti, kokiomis sąlygomis ir pagal kokius standartus. Toliau galima būtų tęsti gavybos pramonę, kokių ten išteklių yra ar būtų pasiūstos karinės pajėgos į Arktį, jeigu to reikėtų, kai kokios yra gelbimo pajėgos Arkties regione. Žinau, kad daug kas šiame. Šiuose rūmuose nepritarė, kad Arktis būtų paskelbta tarptautinė sakoma teritorija, bet aš galiu pateikti Estijos pavyzdį. Vienas asmuo žagas Estijoje suteikė vienai Arkties vandenino salai pavadinimą, nors pas niekada ten nesilankė. Bet e, po 45 metų e, JAV kapitonas nuvyko į tą salą ir pasiūlė savo pavadinimą. Dabar ten yra gamtos rezervuatas, kuriame yra draudžiama bet kokia veikla iš, išskyrus vietinių žmonių veiklą. E, ir praeitą. Ir buvom susitikę su Medvedevu, jisai supranta tokių žingsnių svarbą, o mes nesuprantame, komisijai reikia ir idealizmo, ir pragmatizmo. Ačiū. Pirmininkė, guė vardu ponas Murphy. Minutė. Ačiū pirmininkė, manau, kad nesugalvotume baises, baisnesnio pavyzdžio, kaip kapitalizmo e, sistema naudojasi tirpstančiais e, Arkties ledynais. Po 30-40 metų jums ištirpus e, pakiltų jūrų vandens lygis ir padidėtų pasaulinio atšilimo tempas. Ištirpus uh, Grenlandijos ledynams būtų apsemtas ne tik Bangladešas, Maldyvai, tačiau taip pat Londonas, Dublinas ir Los Andželas. Ir tai taptų potencialiu kaš, košmaru šimtams milijonų pasaulio gyventojų, o naftos kompanijos tiesiog siekia to, kad galėtų išgauti, išgauti dar daugiau žaliavų ir Catherine Ashton tam nesipriešina. Pasaulio lyderiai ruošiasi e, <clears throat> naujoms lenktynėms dėl Arkties užvaldymo. Neseniai e, tarptautinio vyriausybinio organizacijų asociacija skelbė šūkį e, šalin rankas nuo Arktis ir skelbė kitą šūkį už ekonomiką bei iškastinio kūro. Pone Merfė, ar stinga atsakyti klausimą, užduodama pakėlus mėlyną kortelę? Taip. Jos kolega, ar jūs sutinkate su tuo, kad Arktis gyventojai taip pat turi teisę vystytis? Ir taip pat, ar jūs žinote, kad ne E, bjaurus kapitalistai, tačiau e, komunistinis e, kiniečių ledlaužis pirmasis prasibrovė iki šiaurės ašigalio ir tenai siekia įtvirtinti kin, komunistų Kinijos interesus. Ačiū už klausimą. Žinoma, aš manau, kad e, reikia <clears throat> apsaugoti vietos gyventojų teisės ir nereikėtų naikinti jų gyvenimo sąlygų. Kalbant e, apie jūsų vartojimus terminus, aš manau, kad e, reikia kalbėti apie imperialistus, nesvarbu, ar kokia partija ten yra valdžioje, kapitalistų ar uh, komunistų ir tie imperialistai yra Kinija, Rusija, Kanada ir JAF ir jų interesai Arktis regione tikrai nebus naudingi nei vietos gyventojams, nei e, visai planetai. Ačiū, dabar kalbės ponė Sai pusantros minutės. Sari. Tokokuus. Pone pirmininkė, pone komisarė gegužės mėnesį Arkties taryba nuspręs e, dėl e, to, ar ES suteikti nuolatinės stebėtojos statusą. Ir, e, nežinau, ką ES iš viso gali pasiūlyti tarybai tokio bendradarbiavimo srityje. Ar mes turime kažkokius konkrečius tikslus ir strategiją ar ties regionui. Norėčiau pabrėžti, kad tai, kas e, e, buvo e, priimta 2011 metais Jenoje, tie priimti sprendimai, buvo kalbama apie deramą pusiausvarą tarp energetinių interesų gynimo ir taip pat ir aplinkosaugos dalykų, suvokiant, kad Arkties regionas yra labai pažeidžiamas Ir e, reikia neužmiršti ten gyvenančių e, žmonių interesų. Ir e, mums reikia atitinkamo veiksmų plano. Ponas Fiulė jau pradžioje pasakė, kad komisija svarsto galimybę įsteigti Arkties regiono informacijos centrą. Ir be abejo, jūsų nenustebino tai, kad mes čia pasisakome už tokio centro įkūrimą. E, ir, kuris būtų ir, e, įkurtas atitinkamame e, to regiono universitete. Taip ES galėtų pradėti plėtoti tvarę ir ilgalaikę politiką Arkties regiono atžvilgių. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Gelageriui. Uh, Ačiū pirmininkė. Arkties regiono pagalba Arktis regionui yra labai svarbi. Reikia saugoti vietinius gyventojus ir suprasti jų e, poreikius. Nors mes ir nesilankome Arkties regione, bet dažnai žinome, kad Europos parlamentas uždraudė ruonių, ruonių gaudimą reikia priimti ir kitus sprendimus, kurie būtų naudingi ir aplinkai, ir vietiniams gyventojams. Mm. Aš su kolegomis iš įvairiausių Arkties regionų šalių dažnai susitikdavau iš tas komitetas, ES komitetas dirba toje srityje ir mes e, Svalvodė Norvegijos susitiksime e, birželio mėnesį ir mes, ir iš tikrųjų yra labai svarbu, kad ES taptų pastovi stebėtoja Arktės taryboje. Tikiuosi, kad narės pasisakys už tokį sprendimą ir žinau, kad komisija nusintė tinkamą dokumentą, tinkamą laišką ir tikiuosi, kad jis bus teigiamai priimtas. Pone Galegeri, ar atsakysite į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Sanoitte. Gerbiamas kolega, jūs teisingai pasakėte, kad vietos gyventojai E, pasipiktino e, sprendimu e, uždrausti ruonių medžioklę ir jų kailių pardavimą. Ar jūs norite pasakyti, kad dar egzistuoja išimtis taikoma tokia prekybai šia, ruonių kailiais, kadangi tai yra labai jautrus klausimas, apie tai diskutuojama ir, pažiūrėjau, Kanados žiniasklaidoje. Ar dabar nebėra to, tos nesuspratimo? Aš puikiai žinau, kad yra taikoma išimtis, bet čia ne mano nuomonės. Svarbiausia yra Arktis gyventojų požiūris, Grenlandijos požiūris, gyventojų požiūris, kurie yra surgę labai daug e, ruonių odų. Tai yra mano nuomonė, bet tai kartu yra ir faktas. Ir jeigu patarčiau susitikti su tai žmonėmis, su jie pasakytų, kad iš tikrųjų jie labai daug turi pririnkę e, tų odų, kurių negali parduoti ir vyksta teismo procesai ir tikimės, kad per keletą mėnesių bus priimtas sprendimas, bet reikia palaukti ir pamatysime, kaip susiklostis. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Žodis ponui Ekortui minutę. Ačiū, ponė. Pane pirmininkė, kalbame apie strategiją skirtą Arkties e, regionui ir turiu pasakyti, kad esu nusivylęs, e, kai kalbame apie atsakomybę ir dialogą. Jeigu kalbame apie atsakomybę, tuomet turime omenyje aktyvius veiksmus, e, prisimant kiek manoma mažesnį riziką. Kągi tuo nori pasakyti komisija. ES jau vyksta diskusijos, pavyzdžiui, ponas Philips norėtų atsisakyti e, išteklių e, gavybos planų. E, ir šiame regione yra ir mokslininkai pabrėžia, kad negalima šiame regione vykdyti tokios veiklos, kadangi ten, ten jos ekosistema yra pernelik jautri. Galbūt komisija turėtų kaip tik siekti ginti šį regioną, apsaugoti tą regioną o ne kalbėti apie tai, kad galėtume imtis išteklių gavybos, e, tikėdamis kiek manoma mažesnės rizikos. Mums prėda, ačiū ponė pirmininkė, aš esu pranešėjęs Islandijos tema ir man labai svarbi ES strategija Arktis regione Islandija. Yra maža šalis, tačiau jos vaidmuo šiame regione yra labai didelis Tai patvirtina taip pat ir aplinkybė, kad naujasis Arkties tarybos sekretoriato vadovas yra Islandas ir paskutinis sustikimas vyko spalio mėnesį Reikjavikė Arkties tarybos. Todėl buvo, manau, ir komisijoje priimtas sprendimas parengti ES politiką Arkties regione. Mano nuomonė pribrendo laikas kad ES institucijos pradėtų glaudžiau bendradarbiauti su e, svarbiausiais e, Arktis regiono veikėjais, svarbiausiamis valstybėmis. 2013 metais yra numatyta atitinkamai veiklai iš ES biudžeto skirti 20 milijonų eurų. Taigi, ES stebėtojos statusas Arktis regione būtų naudingas bendradarbiavimui, tuo tarpu Kinijos interesai čia yra visiškai kiti. Taigi ES turėtų pastelkti visas turimas priemonės, kad Arktis regionas būtų vystomas kuo tinkamiau. Atitinkamų bendarbiavimo pavyzdžių jau yra. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponas Belėtas, pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, labas vakaras, mėly kolegos. Pramonės komitete esu pranešėjęs. Tinkamų klausimų norėčiau susitelkti ties naftos ir dujų paieškomis Arkties regione, apie tai jau buvo kalbėta. Shell kompanijos pas, gavybos pastangos Aleskoje parodė, kad e, tokia veikla yra pakankamai pavojinga tiek žmonėms, tiek gamtai, todėl buvo paskaptas atinkamas naftos grėžinių moratoriumas Arkties regione nuo to laiko, tačiau reikia pabrėžti taip pat, kad ES neturi teritorinių vaidmenų, teritorinių vandenų Arkties regione. Šiuo kitą savaitę yra numatoma parlamente priimti atitinkamus sprendimus kuriais būtų nustatomos tinkamos prievolės naftos gražimo darbus vykdančioms e, kompanijoms tame regione ir jų atsakomybė už galimą naftos išsileimą. Tam, kad e, būtų užkirstas kelias e, Arkties regione atviroje jūroje vykstančios naftos gavybos keliamai grėsmė. Aš tikiuosi, kad ES greitų laikų tarps, ar, taps Arktis tarybos e, stebėtoje ir kad e, toliau vykaldus bendravimas su svarbiausiamis Arktis tarybos valstybėmis narėmis. Ačiū, žodis ponui Gžyp, pusantros minutės kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga gali daryti ribotą įtaką sprendimams susijusiems su Arkties regionu turint omenyje, kad ES valstybės narės nėra. Arktis nesiriboja su Arktis regionu praktiškai. Ir taip pat Arktis taryboje ES nedalyvauja siekia stebėtojo statuso, tačiau, pavyzdžiui, mažas Lenkija akvės taryboje jau turi stebėtojos statusą ir šios pastangos susijusios, pavyzdžiui, su akvės regione veikiančiomis mokslininkų stotimis, poliarnėmis stotimis. Prieš kurį laiką jau priėmė tinkamus e, sprendimus, teikėme teisės aktų pasiūlymus ir tarptų pakeitimų Pasiūlymų buvo ir tokių, kurie po to buvo įtraukti ir į komisijos komunikatą. Tai yra pakeitimai ir pasiūlymai susiję su infrastruktūra, su e, finansavimu moksliniams tyrimams, kuriems per pastarosius 10 metų buvo skirta 200, 200 e, milijonų eurų, taip pat su laivybos kelių susiekimo gerinimu, tačiau, aišku, tų minėtų lėšų nepakanka. Aš noriu kreipti dėmesį į Arktis regiono ypatingą svarbą siekiant stabilizuoti klimato kaitą, siekiant apsaugoti vietos gyventojų teisės ir interesus, išsaugoti jų gyvenamąją aplinką. Manau, kad reikia siekti, kaip įmanoma, geriau suderinti visus šios interesus tarpusavį ir turime diskutuoti apie tai Europos parlamente, kad nepatektume į tokią padėtį, kad kažkas į Arkties vandenino dugną numes savo šalies vėliavą ir po to pasiskelbstos teritorijos šeimininkų. To regiono reikšmė yra per didelė visam pasauliu. Ačiū uždėmesi, dabar pradėsime procedūrą. Prašau žodžių, žodis poniai Bazėsko. Deci că tot mai mare. Ačiū pirmininkė. Ar tas regionas, kuo toliau, tuo yra svarbesnis, turint galvoje aplinkos e, klimato atšilimą ir tai, kad e, tirpsta ledas, e, buvo rasti dideli naftos ištekliai. ES vaidina svarbu vaidmenį atstatant, atkuriant tą teritoriją ir sprendžiant pagrindinius iš, iš, iššūkius. Todėl turėtumėm racionaliai ir tvariai naudoti Arkties regiono išteklius. Taip pat reikėtų kreipti ypatingą dėmesį aplinkosaugai tie ištekliai, kurie buvo rasti Arkties vandeninė, turi būti naudojami atsakingai, nedarant žalos ekosistemoms. Man ypatingai didelė, didelį nerimą kelia tai, kad prasidės e, liktai ir rungtynės, kas pirmas iškastas naudingasias iškasinas. Ačiū, ponas Karas. Pone pirmininkė, pone komisarė, Norėčiau informuoti Europos parlamentą, kad kitą savaitę nuo pirmadienio iki trečiadienio vyks parlamentinė konferencija skirta Arkties regiono klausimui. Tačiau aš šioje diskusijoje dalyvauju, e, e, kadangi e, tenai taip pat būsiu parlamento atstovas ir parlamentas norėčiau įnešti indėlį į parlamento priimamą, priimsiamą rezoliuciją, ypač pabrėžiant, jog Arkties taryboje, Arkties taryboje ES turi gyti nuolatinės stebėtojo statusą. Turime įveikti Rusijos ir Kanados blokadą, kurios galime tikėtis. Mes turime pasinaudoti visais ryšiais ir visomis galimybėmis, kad uh, gegužės mėnesį balsavimas įvyktų mums, e, e, su mums palankia, e, palankiu rezultatu. Mes turime šešis stebėtojus toje taryboje ir kitą savaitę pasinaudosime e, tą mano minėtą konferenciją, kuri, kuri mums padės e, dar kartą aktyviai padiskutuoti visais tais klausimais. Ir aš tikiuosi, kad komisija e, į šį procesą taip pat aktyviai įsitrauks. Ačiū. Dabar žodis suteikime komisarui Fiulė. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pirmiausiai padėkoti už naudingas mintis, kurios buvo išreikštos šią naktį. Parlamentas visada labai aktyviai skatino ES E, Arkties politikos plėtojimą ir šiandien dar kartą buvo pabrėžta, kad Arkties regionas yra svarbus mums visiems. Buvo kalbama apie vietos gyventojus. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad ES tikrai ieškos tinkamų būdų užtikrinti, kad Arkties vietinių gyventojų atstovai bus informuoti ir jais bus pasitarta dėl ES politikos, kuri turi, turės įtakos jiems, kad jie turės mm, galimybę ir pristatyti savo susirūpinimus, savo pagrindinės problemas Europos institucijoms. Ir komisija, ir išras veiksmų taryba, tarnyba te, stengsis tęs dialogą su vietos gyventojais. Jūs aiškiai pasakėte, kad Arktis regionui e, reikia pagalbos sprendžiant ir aplinkosauginės, ir ekonominės problemas, kurios yra svarbios ne tik tai šiandien, bet ir ateities kartoms. Bendradarbiavimas yra be galo svarbus. Reikia prisimti atsakomybę ir prisidėti. Šiame kontekste norėčiau šiek tiek pakalbėti apie, apie naudingų iškasenų gavybą Arktis regione. Arkties valstybės ir ES turi bendrą interesą, kad būtų užtikrinti Arkties interesai ir žemėje, ir, ir vandenyse būtų saugomi, būtų ginami ir kad ištekliai būtų kasami nedarant žalos aplinkai ir kad gyventojai turėtų iš to naudos. ES nesiriboja su Arkties regionu Dabar dauguma rastų išteklių yra 200 mylių teritorijoje. Arktis regiono pasienyje. Taip pat diskusijose buvo dažnai minimas bendradarbiavimas su kitomis šalimis. Mes jau aktyviai mm, diskutuojame su Kanada ir JAV dėl Arkties mokslinių tyrimų. ES pradėjo dialogą su Norvegija dėl Arkties klausimų, taip pat ir su Islandija ieškome bendrų mm, salčio taškų. Taip pat bendradarbiavame su Islandija, Rusija ir Norvegija per šiaurės dimenciją. ES ir Grenlandijos partnerystė irgi atvers naujų kelių ir naujų galimybių. Tolimesnė mūsų politikos raida priklausys ir nuo to, ar ES tarps, taps pastovė stebėtoje Arkties regiono taryboje. Kaip ir ponas Karas prieš kelias minutės sakė, Aš irgi norėčiau čia staptelti. ES Arktės regiono politika, 2012 komunikatas nėra strategija, tai dar nėra strategija. Ši Arkties politika yra kuriama ir vystoma nuo 2008 metų, bet vis dar ji yra tokios tokioje kūrimo stadijoje. Tokie, tokios diskusijos kaip šiandieninės padeda toliau kurti ir tobulinti mūsų politiką, arkties politiką, kad ateityje galėtumėm pristatyti dokumentą, kuris galėtų būti vadinamas strategija. Dokumentas, pagal kurį galima būtų uh, glaudžiai bendradarbiauti ypatingai jai, įgaliotiniai komisijai. Ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą. Kol kas 12 metų komunikatas ir darbo dokumentas dėl ES Arktis regiono politikos kūrimo. Šiuose dokumentuose yra kalbama apie daugumą tų dalykų, kurie buvo čia iškelti, e, apie nuoseklumą, apie regioninį ir mokslo tyrimų programas, taip pat apie bendradarbiavimą su vietiniais gyventojais. Europos komisija ir agentūros aktyviai dalyvauja Arkties tarybos darbo grupėse. Taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie finansavimą. Finansavimo galimybės šiuo metu mes svarstome, turint galvoje, ateinančią finansinę perspektyvą. E, horizontas 2020 regioninė ir pasienio programos bus vieni pagrindinių mm, planų ar programų, kurios bus susijusios su Arkties regionu. Ir grįžtant prie prašymo tapti pastove, gauti stebėtojo statusą, norėčiau padėkoti ponui Karas už jo pastebėjimus. Mes tikime, kad Arktis tarybos nariai priims sprendi, teigiamą sprendimą, pripažins ES ženklę, ženklų indėlį šiame svarbiame regione. Dėkoju. Grazie, komisario. La... Ačiū komisijos nariui. Diskusijas baigiame. Balsavimas vyks birželio mėnesį. Kitas posėdis prasidės rytoj, balandžio 18 dieną, 9 iki 15 val. 14 val. nuo 15 iki 17 val. darbo atvarkė yra paskelbta Europos parlamento interneto svetainė, dabar skelbiama posėdžio pertrauka.